agentūros tapti Europos ombudsmenu. E, galima informaciją rasti Europos parlamento atitinkamame tinklalapyje apie tai. Galite taip pat susisiekti su peticijų komitetu. Klausimai vyks gruodžio 3 dieną kandidatų į ombudsmeno postą. E, dėl vedimo tvarkos kažkas nori patarti žodį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, norėjau priminti šį beitą dėl vedimo tvarkos. Prieš balsavimą paprastai nuaidis skambutis. Daugelis kolegų e, netėjo į balsavimą dėl to, kad to skambučio nebuvo jokiame Europos parlamento pastate. Merci. Il semblerait, et la rumeur. Dėkoju. Ir man atrodo, kad, kad nebūtų pertrauktas pirmininko Europos komisijos pono Junkerio pasisakymas. Ir dėl to kolegos vakar negalėjo balsuoti. Gal galėtumėt pasakyti, kad viskas buvo ne taip. Būtų džiugu, jeigu patvirtintumėt. Ačiū. Kolega Rivier, jūs ne vienas pranešėte apie tai. Ir Man atrodo, tai šiek tiek yra pritemtas reikalas, o dabar noriu pasveikinti visus susirinkusius į posėdį. Ponas. E, Pone Retelimi, labai džiaugiamės matydami jūs čia. Jūs e, esate ESBO organizacijos pirmininkas ir jūs esate svečių tribūnoje. Mums labai džiugu jūs čia Strasbūrė priimti. Linkime Jums vaisingo dialogo su Europos parlamentu. O dabar pereiname prie balsavimų. Pirmiausia, balsuosime dėl ES biudžeto 20 metams visų skirsnių. Čia mums reikia surinkti absoliučią balsų daugumą. Dauguma kolegų atrodo pritarė tam. Pasižiūrėkime, kaip viskas vyks, pradedam balsuoti. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Ugh. 1060 už prieš susilaikė atmesta. 1070 už prieš susilaikė atmesta. 1078 už prieš susilaikė atmesta. 1079 už prieš susilaikė atmesta. 963 už. Ar kas nors turite abejonių? 1079. E, e, taigi prašoma yra patikrinti 1079 e, pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. 963 už prieš susilaikė atmesta. E, dėl darbo tvarkos taisyklių, kolegė? You, mr president uh, i'd like to ask you to. Ačiū pirmininkė, noriu paprašyti šiek tiek lėčiau balsuoti, nes vertėjai nespėja ir tie, kas nesupranta vokiečių kalbos, nežino, už ką balsuoja. Ačiū. Mir wurde das gerade auch von den Diensten zugeflüstert. Wir werden uns alle noch öffnen. Pendeln. Aš taip pat uh, pasistengsiu rasti visiems sutink, uh, e, e, tinkantį uh, greičį. 964 už prieš susilaikę atmestą, 902 už prieš susilaikę priimtą. Uh, e, dėl to 138 atkrenta, 991, 991 už prieš susilaikę atmestą. 991. Elektroniniu būdu patikrinsime. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. E, turime patikrinti, nereikia čia kažkokios revoliucijos daryti, e, jeigu e, jums susidaro toks įspūdis, jeigu toks įspūdis susidarė, tai neteisingas įspūdis, viską galime patikrinti. 266 kas už, prieš susilaikę atmesta, 267 kas už, prieš susilaikę atmesta. 1105 kas už, prieš susilaikę atmesta susilaikė priimta. Dėl to 269 atkrenta. 1106 kas už, prieš susilaikė priimta. 270 atkrenta. 1107 kas už, prieš susilaikė priimta. 993 atmes, atkrenta. 23 už, prieš susilaikę priimta. 1032 atkrenta, 1034 e, kas už, prieš susilaikę atmesta, 32 už, prieš susilaikę priimta, 1033 atkrenta, 5 už, prieš susilaikę priimta, 1036 atkrenta, 1113 už, prieš susilaikę priimta. 135 atkrenta. 1, 2, 6, 4 už, prieš, susilaikę, priimta. 999 e, atkrenta. 522, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 554 už. 522 e, norime patikrinti. Taip, e, pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 554 už, prieš, susilaikė, atmesta. 434 už, prieš, susilaikė, atmesta. 435. Patikrinkime 434. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 435 už, prieš, susilaikę, atmesta. 436 už, prieš, susilaikę, atmesta. Tada pereiname prie uh, pirmos B antraštės. Uh, Vardinis balsavimas balsuoti pradedame dėl antrojo bloko. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 909 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 996 atkrenta. 262 e, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 263 e, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 1201 e, vartinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. 989 ir 280 atkrenta. 559 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 912 kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. 1001 atkrenta, 1002 vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 699 e, pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 560 ir 1000 pirmoji dalis atkrenta. E, toliau trečias e, blokas vartinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. 107 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 998 kas už prieš susilaikė atmesta. 1080 kas už, prieš susilaikė atmesta. 1081 kas už, prieš susilaikė atmesta. 984 kas už, prieš susilaikė atmesta. 1045 kas už, prieš susilaikė atmesta. 1203 kas už, prieš susilaikė atmesta susilaikę priimta. 1003 atkrenta. 1206 kas už, prieš susilaikę priimta. 10 Ar kas nors, ką nors e, netaip supratote 1, 2, dėl 1026? Nėra taip. 1029 kas už, Atprašau, atsiprašau, 1029 atkrenta, 1030 kas už, prieš susilaikę atmesta, 1027 kas už, prieš susilaikę atmesta, 5. Norite patikrinti? Gerai, patikrinkime 1027, pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Kolega Forman. Pirmininkė, viskas atrodo jokingai. Jūs balsuojate per greitai, mes nespėjame ir vertėjai taip pat nespėja iš paskos. Turite balsuoti lėčiau. E, žmonės tikrai temptai dirbo prie šio biudžeto ir norime, kad būtų balsuojama teisingai. Also, nochmals, meine Damen und Herren. Dar kartą, ponios ir ponai, aš pasistengsiu. Kolega, jeigu norite išklausyti mano atsakymą, tai e, klausykite. Aš pasistengsiu, aš girdžiu, kad e, šiandieną e, anglų vertėjai šiek tiek lėčiau verčia negu paprastai. E, taigi, 107 atmestas, 561 varnis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 105. 1000 CP2 vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 1050 e, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. E, e, ketvirtas blokas, vartinis balsavimas, e, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiama. Priimta. 986 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 1229 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 987 atkrenta 1047 kas už, prieš susilaikę atmesta 308 kas už, prieš susilaikę priimta e, ir 141 atkrenta 1226 kas už, prieš susilaikę priimta ir 1048 atkrenta 1082 e, kas už, prieš susilaikę priimta atmesta. 927 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 988 kas už, a, tai yra atkrenta. 925 CP1 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 1037 atkrenta, 1038 e, e, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 145 kas už, prieš, susilaikė, atmesta 1246 Norite patikrinti 145? Pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 1, 2, 4, 6, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Patikrinkime. 1, 2, 4, 6, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 1, 2, 2, 2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir 1, 4, 9 atkrenta. 1, 2, 2, 3, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 150 atkrenta. 1, 5, 1, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime. 152. 151. E, Pradedame. 151. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 152. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 80771. CP1. Kas už? Prieš? susilaikė priimta 153 e, atkrenta. 454 kas už, prieš susilaikė priimta 154 atkrenta. 1263 už, prieš susilaikė priimta 616 atkrenta. E, e, ketvirta antrašinė dalis, penktas blokas, vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. priimta. 539 kas už, prieš, susilaikė atmesta 360 už, prie, už, prieš, susilaikė priimta 549 atkrenta, 1040 e, kas už, prieš, susilaikė atmesta 1039 kas už, prieš, susilaikė atmesta 1041 kas už, prieš, susilaikė atmesta 1042 kas už prieš susilaikė atmesta. E, identiškas e, pakeitimas 579, 580, vartinis balsavimas. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. Identiškas 580 e, ir 1044, kas už, prieš susilaikę atmesta 12-15 kas už, prieš susilaikę priimta 146 atkrenta 147 kas už, prieš susilaikę atmesta 589 kas už, prieš susilaikę atmesta 1265 kas už, prieš susilaikę priimta 591 atkrenta. 592 vartinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 1075 kas už, tai yra vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. atmesta. 516 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 246 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 765 kas už, patikrinkime 246 kas už, tai yra balsuos, bal, bals, elektroninis balsavimas, tikriname 246. Ar visi balsavo? Baigime. Atmesta. 765 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikriname 765. Baig, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 328 kas už, prieš, susilaikė susilaikę priimta 403, kas už 403 atkrenta. E, penkta antrašinė dalis komisijos pakeitimas šeštas e, blokas, vartinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 595 e, vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 1061. E, Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 1062. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 1063. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 1064. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 1065 kas už, prieš susilaikė atmesta. 1066 kas už, prieš susilaikė atmesta. 1067 kas už, prieš susilaikė atmesta. 1068 kas už, prieš susilaikė atmesta. Septintas blokas parlamento penktoji antrašinė dalis, kas už, prieš, e, susilaikė priimta 628, kas už. Pone kolegė? nebuvo mums suteikta galimybė balsuoti, ne, nebuvo jungta aparatūra. Also, auch hi, Frau Kollegin. Um... Kolegė, kalbant apie septintą bloką, e, nevardinis balsavimas buvo. Reikėjo tik tai ranką pakelti. 628, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 636, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 646, kas už prieš, susilaikę, atmesta 647, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. E, penkta teisingumo teismo antrašinė dalis, aštuntas blokas, kas už, prieš, susilaikę priimta. E, audito rūmų e, penktoji antrašinė dalis, devintas blokas, kas už, prieš, susilaikę priimta priimta. E, e, Ekosoko e, penktoji trašinė dalis, dešimtas blokas kas už, prieš, susilaikę. Priimta. Regionų komitetas penktoji, antrašinė dalis, vienuoliktas blokas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ombudsmeno tarnyba penkta antrašinė dalis blokas 12, kas už prieš susilaikė priimta. Duomenų priežiūros pareigūnas, e, penktotrašinė dalis 13 blokas, kas už prieš susilaikė priimta e, išorės veiksmų tarnyba, penktotrašinė dalis 13 blokas, kas už prieš susilaikė priimta e, išorės veiksmų tarnyba. Na, atsiprašoma, 204 už prieš susilaikė priimta 678 atkrenta 205 už prieš susilaikė susilaikė priimta. 679 atkrenta. 680 kas už, prieš susilaikė atmesta 208 kas už, prieš susilaikė priimta 681 atkrenta 209 kas už, prieš susilaikė priimta 6 yra per greitai, ar ne jums taip? 682 atkrenta. 221, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 683 atkrenta. 1250, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 684, kas už. Ir, ir 250 atkrenta. Toliau E, dabar kalbėsime daugiamatės finansinės perspektyvos e, pakeitimus, 1046 e, pakeitimą, pagrindinis kas už prieš susilaikę priimta. Patikrinkime 1046, pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau bandomieji projektai ir pasirengimieji veiksmai, 15 e, blokas. Vardinis balsavimas mm, pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. E, visi e, kiti pakeitimai šiuo klausimu atkrenta. Ir dabar Tilikainen prašo žodžio. Pirmininkė, gerbėmiai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Europos parlamentas ką tik patvirtino pakeitimus dėl tarybos pozicijos, dėl uh, 2010 m. finansinių metų biudžeto projekto. Aš matau, kad yra skirtumų tarp dviejų institucijų pozicijų dėl komisijos pristatyto 20 m. biudžeto projekto. Taigi, būdamas e, ministrų tarybos pirmininku, aš sutinku, kad e, parlamento pirmininkas sušauktų ryšių komitetą, kaip yra numatyta sutarties 300, sutarties dėl ES veikimo 314 e, straipsnio e, C4 dalyje. Ir e, mes turėtume sutelkti biudžeto komitetą, kurie nori dėl to specialus balsavimo. Pereikime prie kito klausimo. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš Dar kartą, kas už, pirmas pakeitimas prieš, susilaikė, atmesta. Antras vartinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 43. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta 44. Kas už? prieš susilaikė atmesta 45, kas už, prieš susilaikė atmesta 46, kas už, prieš susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta 22, kas už, prieš susilaikė priimta. Originalus tekstas atkrenta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 74 kas už, prieš, susilaikė atmestas 75 vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta 76 vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta 76. 24 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime 23. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame priimta. 42 vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 25 už, prieš, susilaikę, atmesta. 36 vardinis balsavimas, pradedame. Visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 38 vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 39 vardinės balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 35 vardinės balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 26 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 5 vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame atmesta. 27, trimis, trim dalimis visos vardinės balsavimas. Pirmoji dalis pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Ant, atmesta antroji dalis pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. atmesta. Trečioji dalis atkrenta. 28 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 vardinis balsavimas pradedame. Ar jis balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 30 vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 57 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 vertinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? E, balsavimas baigiamas. Atmesta. 58 e, kas už, prieš susilaikė atmesta 6 kas už, prieš susilaikė atmesta 60 vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmesta 61 už, prieš susilaikė atmesta 7 kas už, prieš, susilaikę, atmesta 8 kas už, prieš, susilaikę, atmesta 67 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 48 e, varnis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. atmesta. 9 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 10 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 49 varnės balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 50 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 59 vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta 11, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta 62 vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 60. Patikrinkime 63. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 64 vadinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmesta. 65 kas už, prieš, susilaikė. Atmesta 52 kas už, prieš, susilaikė. Atmesta 53 kas už, prieš susilaikę atmesta 54 varnis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmesta. 55 varnis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. atmesta. 56 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 37 e, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. atmesta. 12 už, prieš, susilaikė, atmesta 13. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta 14. Vardinis balsavimas. Pradedame. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigėme. Atmesta. 15. Vadinis balsavimas. 15. Vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 47. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 69 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 mm, vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 31. Varnis balsavimas. Balsuoti pradedame. 31. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 30, 53, 35 originalus tekstas e, e, priimta. E, 51 pakeitimo pirma dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 72 vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo, baigiame. atmesta. 66 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmesta. 19, 19 pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Dar kartą, kas už, antroji dalis 19 pakeitimo, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime, mes turime vieną frakciją, kuri ne, neparodė nieko, taigi balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 20. Trečią dalį norite patikrinti, pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. E, jeigu e, viena frakcija nori patikrinti, tai duokite e, ženklą ir tą padarysime. Taigi dabar 20. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau turime 40 pakeitimą, tai buvo žodinis e, pakeitimas pateiktas kolegos Williamson. Turiu pakeitimą žodžiu daug kas į mane kreipiasi ir nori pritarti šiam pakeitimui, jiems rūpi e, pasiekmes, kurias pajaus pabėgėliai ir pilietinė visuomenė. Todėl aš teikiu pakeitimą žodžiu ir jis skambėtų taip - išaldyti visus lėšų mokėjimus Turkijai. Ir dabar žodinis pakeitimas e, - išskyrus pagalbą pilietiniai visuomeniai ir e, pabėgėliams. Iki tol, kol nesibaigs invazija į Sirijos šiaurės rytus. Ačiū. Dėkuoju, kolegė Viljams. Ar kas nors yra prieš? Ar norėtumėt kas nors pasisakyti? nėra e, nieko norinčio pasakyti, e, e, aš ties, neduodu niekam pasakyti, tiesiog galbūt norite prieštarauti tam, jeigu taip, tai atsistokite, matau apie 40 kolegų, kurie pasako prieš, todėl mes neleidžiame šito žodinio pakeitimo ir mes balsuojame dėl 40 pakeitimo kaip anksčiau. Kas už, prieš, reikia patikrinti, neaišku. Balsuoti pradedame, 40 pakeitimas e, originalią formą. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 18 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 21 varnis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 16. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 73. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 33. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir visą rezoliuciją vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau pereiname prie sarvamos pranešimo. Balsuosime dėl visos e, rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, toliau e, vardinis balsavimas e, dėl visos e, rezoliucijos, kas už, e, balsuoti baigiame. priimta. Toliau Garcia Munions pranešimas ir vėlgi biudžeto patvirtinimas, kas už, prieš, e, susilaikę, priimta. Dėl visos rezoliucijos vardinės balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. Ir toliau. E, pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prieštaravimo pagal 112 straipsnį, tai yra e, augalų apsaugos e, produktų skirtų bitėms poveikiai vertinimas. Ir yra labai daug naujų kolegų, tai noriu pasiūlyti, kad jūs įdėtumėte savo korteles į aparatą tol, kol neužgeso šviesa ant jūsų aparato. Ir jeigu uh, E, jūs per anksti šitą kortelę ištrauksite, tol kol neužgeso e, švieselė, tada prarasite, e, pradings jūsų balsas. Taigi balsuojame dėl visos rezoliucijos. Varnis balsavimas. Reikia absoliučios daugumos, pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar labai prašyčiau, kad jūs kiek įmanoma greičiau išėtumėte iš salės ir gerbtumėte kitų pasisakymus, nes bus dabar balsavimų paaiškinimai. Ir tie kolegos, kurie. Uh, ponios ir ponai, labai atsiprašome, kolegos. Labai atsiprašau, aš uh, suklydau norėčiau suteikti žodį komisarui šiuo klausimu. Ačiū pirmininkė komisijos vardu. Komisija atsižvelgia į rezoliuciją, kurią patvirtinto Europos parlamentas komisijos e, reglamento projektas atitinka e, procedūrinius žingsnius, ir, kurie yra numatyti tarybos sprendime 368 dėl komitologijos, e, taip pat sprendime 1107. Bet to nuolatinis komitetas pateikė e, teigiamą nuomonę dėl e, teisės akto projekto o, na, ir komisija apgailestauja, kad e, Parlamentas atmetė priemonės, kurios būtų sumažinusios pavojų mm, bitėms. Ir dabar ta bendroji apsauga numatyta bitėms negali būti pagerinta. Commissioner, I apologize for that. That was my fault. Komisarė, labai atsiprašau už klaidą. Kolegos, paprašau kiek įmanoma greičiau išeiti iš salės, kad galima būtų uh, pradėti balsavimo paaiškinimus, jeigu nenorite jų klausyti. Ir uh, ypač tai sakau tiems kolegoms, kurie dar stovite. Uh, Aš nenoriu jūs vardinti, jūsų vardinti, prašy, prašyčiau kuo greičiau išeiti. So. Bitte schön. Herr Kollege Gahler. Herr Kollege McAllister. Kolega McAllister. Kalnietė. Kolega Weberi. kollegin metsola. herr kollege mcallister herr kollege gahler herr kollege weber frau kollegin kalniete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 abiejų kolegų Almar ir Gabija Subijal pranešimų. Pranešimo balsavimo pasiaiškinimai dėl biudžeto patvirtinimo, biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir e, dabar kolega Lundgren. Tack så mycket för eh, ordet. Vi har precis röstat. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Ką tik balsavome dėl bendrojo biudžeto. Mano partija balsavo prieš. Mm, mūsų nuomonė yra švaistomos e, milžiniškos sumos šiame parlamente. Mes e, atsižvelgiame į tai, kad e, Junktinė karalystė traukiasi ir reikia mažinti biudžetą. Bet matome ragin, nuolatinių raginimų biudžetą didinti, bet iš tikrųjų yra tiesiog švaistomi pinigai įvairiose institucijose ir problema vis aštrėja. Audito rūmai paskelbė, kad Ministrų taryba išnaudojo, sumokėjo milijoną kronų už 4000 butelių šampano. Taigi tiesiog yra kaupiamas alkoholis, be to buvo e, surenkti ir pietus iš e, vakarėlis iš trijų patiekalų ir tam buvo panaudoti mokesčių mokėtojų pinigai, be to tūkstančiai yra švaistomi baldų projektavimui ir tam turi būti padarytas galas. Pone Lambert, pone Pitikofer, Butikofer, kolegė Maginės, pone Karas, prašome tylos. So, dank, Lundgren, Dėkoju, ponė Lundgren, dabar ponas Keleher. Uh, Norėjau pateikti paaiškinimų dėl Omra. Aš pats lankiausi Palestinoje ir iš tikrųjų reikia savo akimis pamatyti, kokį poveikį okupacija daro tai šaliai. Taigi aš e, manau, kad reikia imtis visų pastangų, kad būtų atnaujintas OMRA finansavimas, nes pastaraisiais metais tas, tam dviejų valstybių sprendimui e, nuolat yra kenkiama. Ir tai e, turi didelių padarinių, rimtų padarinių piliečiams gyvenantiems Palestinos valstybėje, vakarų krante ir gazoje. Taigi š, e, finansavimas turi būti atnaujintas. Ir aš taip pat kreipiuosi ir į Junktinės Amerikos valstijas. Ir jos turi grįžti prie dėrybų stalo ir paremti Omrą. Nes dabartinė padėtis daro labai neigiamą poveikį vaikams, kurie negali lankyti mokyklų, pabėgėlių programų. Iš tikrųjų, kaltinimai turėtų būti metami JAV ir Izraeliui. Ir jeigu mes e, neremsime to šalies, mes pakenksime pagrindiniam žmogaus teisėms Palestinoje. Dėkuoju, kolega Kele. Dabar kolega e, Čiolios. Herr Kollege Čiolios. Dėkoju dabar kolega Vaimers. Dėkoju pirmininkė. Aš balsuoju prieš visą šitą biudžeto planą dėl to, kad jis yra per didelis ir labai daug švaistimo. Ir pagrindinės ES užduotis tai yra keturios laisvės E, galėtų reikalauti daug mažiau e, pinigų. Priežastis, kodėl aš kalbu vokiškai, yra tai, ta, kad šita galimybė turi būti išnaudota. E, Mantradis Weberis, EPP pirmininkas, galė, galėtume išnau, jam užduoti šitos klausimus. Ponas Weberis yra konservatorius ir galėtų protingai nau, palaikyti E, pinigus. Tačiau kodėl e, geležinkelio bilietai e, yra smarkiai papiginti jauniems, jauniems keliautojams ir mokesčių mokėtojai ES džiaugtųsi labiau, jiems labiau pasitarnautumėte, jeigu jūs iš tikrųjų e, netaikytumėte tokių socialistinių priemonių. Ja, pospišil. Ponas Pospišil, viena minutė. Ja, tuto... Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už biudžeto projektą, nes jame yra daug teigiamų tendencijų. Mums labai svarbus dalykas yra Frontex, didesnis Frontex finansavimas ir Erasmus programos finansavimas. Tai yra labai svarbi programa, kuri prisideda prie jaunų žmonių judumo ir švietimo. O tai yra labai gera netiesioginė priemonė padedanti kovoti su jaunimo nedarbu. Ir labai džiaugiuosi, kad penktadalis biudžeto taip pat yra skiriama aplinkosaugos programoms kurios yra skirtos kovoti su klimato kaita. Mes dabar svarstome, ar ES kovoja su klimato kaista, o, kaita, o šis biudžetas yra įrodymas, kad mes tikrai kovojame. Taigi pritariau biudžetui ir labai tikiuosi, kad e, galiausiai visos institucijos biudžetą patvirtins. Ačiū. Ačiū ponui Pospišil, dabar ponas Karti. Ačiū, visi pirmininkė. Negaliu pritarti šiam pranešimui, nes čia daugiausia akcentuojami kariniai dalykai. Airija yra neutrali valstybė ir tuo didžiuojasi. Bičiuliai, tikrai nėra teisinga, kad ES e, daro spaudimą Airijai ir skatina kurti Europinę kariuomenę. Ir būtent dėl šios priežasties mes negalime pritarti biudžetui. Ačiū, ponui Karti. Dabar ponia Šoidrova. Ačiū, pirmininkė. Kolegos e, mm, ir piliečiai, kurie čia dalyvauja, aš pritariau 2020 m. biudžetui, kadangi jame yra numatyta svarbių sprendimų, kuriems mes pritarėme. Pavyzdžiui, Erasmus programa, švietimo programa skirta jauniems žmonėms, jų judumui. Būtent to mums reikia. Pastarosius šešerius metus ES parėmė 14 milijonų naujų darbo vietų sukūrimą naudodama ES biudžetą. Labai džiaugiuosi, kad kai kurie pasiūlymai buvo atmesti, pavyzdžiui, pasiūlymas dėl bendrosios žemės ūkio politikos tas, kai kas norėjo tos politikos atsisakyti, bet tas pasiūlymas buvo atmestas, šios politikos mums tikrai reikia. Taip pat e, nuspręsta stabdyti finansavimą dėrybose dėl stojimo skirtą Turkijai, bet labai svarbu, kad mes paremtume jaunimą ir pilietinę visuomenę Turkijoje, taip pat demokratiją Turkijoje. Dėkuoju, poniai Norėčiau pastebėti, kad. Merci, monsieur le président. Ponas Lebreton, ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir kolegos iš nacionalinio sambūro, aš balsavau prieš 30 į Holmaier pranešimo e, pakeitimą, kurį pakeitė kraštutiniai kairieji, nes jie turi savo reikalavimų bendrai žemės ūkio politikai. Na, aišku, nedraudžiama pasiūlyti kitą sistemą, BŽUP, alternatyvę, kad valstybė galėtų prisimti atsakomybės kiekviena už savo žemės ūkį, bet kol kas bežaupai egzistuoja, jie remia politinė dauguma. Geriausia, ką trumpojo laikotarpiu būtų galima padaryti, tai ją išlaikyti, pasinaudoti kitomis dėrybomis, kurių tikslas yra pagerinti BŽP. Manau, kad stambiems ūkiams pagalba turėtų būti ribota ir kad didesnės paramos turėtų susilaukti smulkesni ūkiai. Būtina ginti kokybiško žemės ūkio ir žmogiškų mastelių ūkių e, egzistavimą. Ir taip pat svarbu ginti prancūziškai identitetą. Kolegė Le Breton, esfo... Dėkuoju, kolegė Le Breton, dabar kolegė Aguilera. Gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasakyti, kad uh, Dėl e, kitų metų biudžeto ES balsavau pritardama, nes, man atrodo, jis yra plataus užmojo, susijęs su, su programomis, kuris mūsų svarbios, įskaitant BŽUP. Ir svarbu yra, kad tas biudžetas pasitarnaus e, visoms kaimiškoms vietovės, ne tik žemės ūkio vietovėms. Svarbu nepamiršti Erasmus, kur irgi padaryti reikiamis sprendimus